Pan przewodniczący! E, otwieram posiedzenie. Taigi, ponios ir ponai, pradėkime posėdį. Pirmasis punktas darbo tvarkėje yra bendrusios diskusijos dėl Europos išorės veiksmų tarnybos. Yra parengtas pranešimas, kurį parengė.